Dear colleagues. Gerbiami kolegos, jau turėtume pradėti mūsų posėdį. Noriu pasveikinti visus susirinkusios į Teisės reikalų komiteto posėdį. Mūsų pirmoji tema yra darbo tvarkės patvirtinimas. Ir norėčiau pasakyti, kad aštuntasis darbo tvarkės klausimas yra atidėtas, o 13 bus svarstomas po 14. Ar kas nors turite pastabų, ar gal prieštaravimų, regis ne. E, tas būdų darbo tvarkė bus patvirtinta, o dabar keliaujame prie antro darbo tvarkės klausimų, tai yra keitimasis nuomonėmis dėl trimačio spausdinimo. Iššūkis intelektinės nusavybės teisų ir civilinės atsakomybės srityse. Iš karto žodį suteiksiu poniai Joel Beržavon, nes ji yra šiuo klausimu mūsų pranešėja. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiami kolegos. Pirmiausia, norėčiau priminti trumpai, kas tai yra, ta vadinamoji 3D technologija, trimatė technologija. technologija kad aiškiau būtų dalyvauti tolesnėje diskusijoje. 80 metais, 90 pradžioje prasidėjo šios technologijos e, judėjimas pirmin ir paskui galiausiai ta technologija tapo pigesnė, ją galima buvo pradėti naudoti kasdieniam gyvenimui, skaitant ir privačius asmenis. Ta technologija daugiau negu 30 metų naudojasi pramonė, nekilo dėl to jokių teisinių klausimų. E, nekeliant jokių, e, tiksliau, kontraktų būdu buvo sureguliuoti intelektinės nusavybės klausimai tarp profesionalų iki šiol. Ir e, jeigu pramonės būdu ar beveik pramonės būdu būtų padirbinėjami kokie nors saugomi kūriniai, tai nėra pakankamai manomas dalykas. Trimatis spausdinimas šiandien nėra rentabilus, nes jo savikaina pernelik didelė Privatus asmenys e, neipatingai gali naudotis šią technologiją ir čia problemų kils ateitie. Pastaraisiais metais vystantis pramonės pasaulyje šiai technologijai matome, kad e, plačioji visuomenė gali labiau naudoti tą technologiją. E, trimatis spaudimas leidžia pagaminti daugelį dalykų, juos atgaminti labai tiksliai. E, internetas ar trimatis skaneris gali būti tos priemonės, kurių dėka galima atlikti spausdinimo trimačio veiklą. E, prekės ženklai, dizaino ženklai, patento klausimai yra svarbus dalykas. Net iš dalies atgaminti kūrinį negavus reikiamo leidimo kūrėjo e, yra tie dalykai, kurie yra draudžiami, bet E, tai, tai būtų laikoma prekės padirbinėjimu, jeigu be jokio sutikimo tas kūrinys būtų spausdinamas ar e, platinamas internete ar panašiai. Visi pramonės sektoriaus dalyviai naudojantys technologiją nebūtinai yra padirbinėtojai. Jeigu privačiam asmeniui e, kyla poreikis pasinaudoti tą technologiją savo reikmėms, e, jeigu tai nėra komercinis tikslas, tai tokia veikla, tas trimatis spaudimas yra visiškai e, E, legalus veiksmas, taip likas įspaustumėte kažkokį dokumentą ant lapo. E, dar kol kas būstinės reikalai nėra iš, išspręsti. E, trimačiai spausdintuvai tampa ta įranga, kuri parduodama už labiau demokratišką kainą, už mažiau negu 2000 eurų. Kol kas galima pagaminti smulkius daiktus, kažkokias figūrėlės, uh, iš plastiko ar gumos, iš gumos e, ir, ir monochromo taip pat iš gumos, tiesa, privatiems asmenims e, nėra kol kas manoma gaminti. FabLabs platforma yra pasiteikiama. E, daugeliu atveju privatus asmenys naudojasi ją, jie naudojasi dizaineriai vykdami savo kūrybinę profesinę veiklą. Nepaisant tų visų paveldo dalykų, kuriejai, kuriejų teisės yra pažeidžiamos. Dažniausiai nekalbama apie tas moralinės teisės. Prancūzijoje keliami tie klausimai. Taip pat teisė kūrinio integralumą gali būti užtikrinta, jeigu internautams bus suteikta galimybė pat, pat, pakeisti uh, skaitmeninius modelius. Norėčiau apsistoti prie juridinio aspekto. Norėčiau kalbėti apie kažkokias profesinės sritis, bet reikėtų remti, sukurti bendrus principus ir jais remtis įmonėms ir, pavyzdžiui, privatiems asmenims. Manau, kad medicininiai srity kils daug klausimų, etikos srity taip pat kalbant apie šią technologiją. Pavyzdžiui, galima bus gaminti žmogaus odą ateityje. Taigi, klausimas tikrai labai sudėtingas. Jeigu pažeidžiamos intelektinės nusavybės teisės pasitelku šią technologiją, jeigu kalbame apie civilinės teisės nuostatas, vėlgi gali atsitikti taip, kad, pavyzdžiui, bus nekokybiškai pagamintas koks nors daiktas, kas tada bus atsakingas ir kaip, pagal kokias taisyklės. Aišku, galima bausti už prekės padirbinėjimą, jeigu gaminys pasinaudojus trimačio spausdinimo technologiją gaminamas neteisėtai. Bet dar to teisinių neiškumų šios rytyje tebėra daug. Subjektai yra patys įvairiausi. Čia ir projektų ar CAO projektų kuriejai. CAO tai yra informatikos maketai tam tikri. E, platformą e, šitiems, e, šitiems CAO failams taip pat nėra labai reglamentuota. Kaip keistis šitomis laikmenomis vėlgi nėra aišku. Yra visai kitų dalykų, kurie nereglamentuoti. Klausimas būtų toks, kaip įsitikinti, kad trimačių spausdinimų pagaminti daiktai atitiktų saugumo reikalavimus ir kad visuomenės naudojamos medžiagos nebūtų nuodingos, kad jos būtų atsparios naudojimui, šilumai, e, karščiui ar šalčiui. Kas bus atsakingas tuo atveju, jeigu, pavyzdžiui, nutiks koks nors nelaimingas atsitikimas dėl to, kad, pavyzdžiui, e, pasigamino netikusi daiktą trimatės technologijos būdu, koks nors privatus asmuo. Ar bus atsakingas uh, asmuo, kuris gamino šį daiktą, pasitelkęs tam tikro technologijos kurėjo jam pateiktą modelį, ar bus atsakingas programos kuriejas, ar, ar kaip tuomet turėtų būti. Manau, kad tai yra tie klausimai, į kuriuos turėtumėm atsakyti visi kartu. Turėtumėm rasti reguliavimo būdus trimačiam spausdinimui Mes neketiname nieko drausti, tiesiog norime užkirsti kelią galimiems e, nelauktiems visokiems dalykams. Ir čia galėtume paminėti robotikos rytį. Reikia padaryti viską, kad nebūtų ši technologija masiškai naudojama prekių padirbinėjimui. Mūsų tikslas yra pateikti daug informacijos jaunimui ir visiems klientams, kurie gali naudotis trimačio spausdimo technologiją. Ir svarbu, kad šios sistemos dėka pagaminti daiktai būtų naud, kokybiškai naudojami teisėtai. Aš pati galbūt ne viską pastebėjau ir ne viską paminėjau, ką reikėtų aptarti ir išnagrinėti. Tikiuosi, jūs man padėsite, kolegos. Dėkuoju Jums uždėmesi. Uh, Mr. De Grandes. Kolega De Grandes, prašau. Muchas gracias, presidente. Dėkuoju, pirmininkė. Norėčiau padėkoti pranešėjai už pristatymą šio klausimo. Pirmąjį pristatymą bent jau mūsų komitete, nes keletą kartų jau teko diskutuoti trumpai apie tai. Kalbame apie mokslo fantastikos pasaulį, apie robotus, apie technologijų išsiskverbimąsi į mūsų kasdienį gyvenimą. didžiulio Verno įsivaizduotas pasaulis vis realesniu dabar tampa. Taigi susiklošius tokiai situacijai turime reaguoti. Matome iš pranešimo, kad trimačiai spausdintuvai yra nauja technologija, kuriai reikalingas reglamentavimas ES siekiant užtikrinti teisinį saugumą šioje srityje. Taigi šiuo metu ši technologija yra naudojama, ji turi ekonominių pasiekmių. Na ir specialistų vertinimų 3D trimačiai spausdintuvai e, praktiškai e, tikrą revoliuciją mūsų kasdienėme gyvenime padarys artimiausių metų ir jau dabar tai vyksta. Kalbėjome apie lipnius tuos apdangalus. Taigi buvo jau kalbėta apie autorių teisės, prekės ženklus, patentus šioje srityje. Ir kyla štaigi kokie klausimai. Įsivaizduokime dabar, kad bet koks e, daiktas gali būti pagamintas trimačio spausdintuvo. Taigi didžiulė čia juodoji rinka atsiveria, praktiškai viską galima klonuoti, taip sakant, šių spausdintuvų pagalba. Taigi, pirmiausia, reikia užtikrinti, kad nebūtų pažeidinėjamos dabar egzistuojančios intelektinės teisės. Pavyzdžiui, reikia užkirsti kelią. Uh, tokioms situacijoms, kai prieš autoriaus valią būtų, pavyzdžiui, pasisiunčiami 3D, trijų dimensijų objektai arba kopijuojami, dauginami. Be to, kitas dalykas dar reikia, kad, pavyzdžiui, nelegalus ar uždrausti produktai, pavyzdžiui, kaip narkotikai, nebūtų e, falsifikuojami. Kitas dalykas - medicininės sritis, taipogi vaistai arba, pavyzdžiui, protezai. E, čia irgi reglamentavimas yra, tačiau jeigu kas nors, pavyzdžiui, nuspręstų namuose e, šių technologijų pagalba pasigaminti tų e, protezų, bet įsivaizduokime, kad jie neteisingai bus su klaidomis, taip sakant, išspausdinti, pagaminti, tai kas už tai bus atsakingas. Taigi mums reikia aiškiai nustatyti, kas yra už ką tą atsakingas. Produk, už produktų saugumą atsakingi yra gamintai, bet taipogi ir uh, už gaminimą atsakingi, tiksliau, už naudojimą atsakingi subjektai. Kol kas bent jau uh, e, trimašio spausdintuvų srityje toks reglamentavimas neegzistuoja. Be to nereikėtų pamiršti, kad reikia laikytis ir pagrindinių teisių bei intelektinės nusavybės srities principų, e, siekiant užtikrinti šį reglamentavimą. Taigi, tai yra visiškai nauja sritis, mes turime tai kartu aptarti, kartu apie tai pagalvoti ir be jokios abejonės mūsų visų laukia labai didelis ir įdomus darbas. Taigi, mums visiems dabar reikėtų prisidėti prie šio bendro darbo tam, kad nugtiestume. E, pagrindą šiam būsimajam naujajam reglamentavimui, už kurį ES turėtų būti atsakinga taipogi. Dėkoju. Very... Dėkoju, tai yra iš tikrųjų labai įdomi tema ir iš tikrųjų dirbti prie šio klausimo bus labai įdomu. Aš esu nusiteikęs labai draugiškai tų naujų technologijų atžvilgių, manau, kad mums jos teiks daug privalumų. Uh, tai nebus kažkas ypatingai naujo, bet e, mes čia susiturime su naujo tipo spausdinimo technologija. Mums reikia be abejo teisinių taisyklių, kurių dėka būtų galima visą tą potencialą tinkamai panaudoti. Be abejo, bus labai daug dalykų, pavyzdžiui, kuriuos bus galima nuveikti aplinkos saugos rytyje, naudojant šias technologijas. Bus galima sumažinti transportavimo išlaidas įvairių dalykų bus galima greitai pateikti naujus įvairius produktus, e, pagerinti, pavyzdžiui, saulės e, baterijas ir panašiai, galima įvairius kitus daiktus gaminti. Tačiau, kaip jau sakiau, išskirs, iš, iškils labai daug teisinių iššūkių. E, ši technologija, manau, E, privers mus susimastyti apie įmonių teisę, apie patentų teisę. Kol kas praktikos nėra daug toje srityje, kur atrodo atsiras daug pigių naujų spausdintuvų, tad reikia ieškoti sprendimų šiems visiems iššūkiams. Be abejo, iškils ir tokių problemų, kaip pavyzdžiui, panašios į tas, kad jeigu, pavyzdžiui, žmonės sugalvos namie gaminti ginklus, pasitelkę tuos spausdintuvus. Ką reikės daryti, tai yra vienas iš iššūkių. E, aišku, iškils irgi atsakomybės klausimai. Ir tai yra iš tikrųjų tas rytis, kuri bus ypatingai įdomi. Tad laukiu galimybės kartu su jumis dirbti prie šių klausimų sprendimų. Ačiū. Pone Delvau, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Manau, kad pirmo apsikeitimo nuomonėmis metu jau viskas buvo pasakyta. Tik norėčiau pasakyti, kad potencialas šioje srityje yra didžiulis, ta technologija mums jį suteikia, o mes juk pasisakome už pažangą, už inovacijas. Mes tikrai neketiname stabdyti šios technologijos plėtros, tiesiog norime užkirsti kelią kai kuriems pavojams, kurie iš tos technologijos gali iškilti ar būti su ja susiję. Tad manyčiau, kad mes turime irgi susidelgti prie teisinių klausimų tik tai, intelektinės nusavybės klausimų ir manau, jau šios rytyje galime remtis jau egzistuojančiais principais. Atsakomybės klausimas taip pat yra aktualus. Man daugiausia susirūpinimo ir kyla dėl to, kad rinkoje netrukus turėsime e, labai pigių 3D spausdintuvų, tų trimačių spausdintuvų. Ir jos bus iš tų valstybių, kurios gali tokias prekes pagaminti ir patiekti rinką. Galbūt reikėtų sureguliuoti leidimų klausimą, standartizavimo klausimą, patekimų rinką klausimus, nes blogiausia būtų tai, kad šių spausdintuvų dėka būtų gaminami tokie dalykai, kurie, pavyzdžiui, būtų nekokybiški ar kenkiantis žmogaus veikatai. Tai štai, todėl aš manau, kad reikėtų kalbėti apie leidimą tokiems produktams patekti į rinką. Tai būtų vienas iš klausimų, prie kurių galėtume dirbti. Ir atsakomybės klausimas, kitas labai svarbus dalykas. Galėtume pasitelkti čia e, solidariosios ekonomikos savoką. Galbėjome apie ekonomiką ir individus. Tarp šių abiejų dalykų juk vyksta bendradarbiavimas. Kažkas pasigamina produktą, duoda savo draugui, šis į tą produktą vysto toliau ir taip toliau ir panašiai. Ir vyksta tokia, taip vadinamos, taip, vyksta tos taip vadinamos pasidalymo ekonomikos procesas. Tai manau, kad iš tikrųjų tai yra įdomus technologinis įrenginys, įdomi priemonė, naudinga priemonė. Ir linkiu žueliai didelio įkvėpimo, dirbant prie šio klausimo. Dėkoju. Monsieur, euh, monsieur Foss. Ponas Foss. Vielen Dank. Um, ich, im, im... Dėkoju. Taip, visi, ko gero, dėl pagrindinių principų sutinkame. Tačiau manau, kad reikėtų šiek tiek daugiau pagalvoti išsamiau, e, pagalvoti, kaip reglamentuoti tą trimatį spausdinimą, nes jau yra, pavyzdžiui, tokiu atveju, kai buvo ir namas, e, tos technologijos gamyba, pagalba pagamintas ir, pavyzdžiui, žiūrkių inkstai. Taigi revoliucija praktiškai mūsų kasdienybėje, didžiuliai pokyčiai laukia mūsų. Taigi, kaip mes autorių teisę šioje srityje apsaugosime? Robotų ir automatikos srityje jau tam tikrus pamatus paklojame, tačiau čia reikėtų labai aiškiai pasižiūrėti, pavyzdžiui, kas būtų atsakingas už uh, produktus su defektais arba su paslėptais defektais. Taigi reikia pagalvoti ir apie tai, kad e, pirmiausia reikia galvoti jau ir apie dizaino etapą. Juk yra tokių e, produktų, kurie, pavyzdžiui, yra su defektais. Kaip tada tuo produktus leisti tiekti į rinką? Taigi labai sudėtinga visą tai reglamentuoti nuo A iki Ž. Taigi vienas čia aspektas yra glaudžiai susijęs su autorių teisėmis, tačiau yra ir kitų aspektų. Įsivaizduokime, dabar pasis, išsispausdinau, pasigaminau savo trimatį namą, tačiau vos nušvitus sauliai tas namas ištirpsta, taigi tikrai labai sudėtingas e, reglamentavimo klausimas šioje srityje būtų. Todėl, kad, todėl, manau, reikėtų pabandyti labai išsamei pasižiūrėti šį klausimą ir diferencijuoti savo vertinimą. Dabar komisijai žodis. Yes, thank you very much. Um, my name is Katja Viekti. Dėkuoju, Katja Viekti. Mano vardas ir pavardė ir aš esu iš vartotojų teisų apsaugos direktorato. Mm, džiaugiuosi tuo pasikeitimu nuomonėmis, manau, kad jis yra labai savalaikis ir svarbus žingsnis, kadangi matome, kad trimatis spausdinimas pramonės rytyje užima vis svarbesnę vietą. Tiek pramonės atstovai, tiek privatus asmenys vis labiau pasiteikia šią um, technologiją. Bendradarbiavimo platformos yra be abejo svarbus dalykas. Kyla įvairių klausimų dėl civilinės atsakomybės ir sutarčių teisės Reikėtų, aišku, išaiškinti visas tas situacijas, kas yra pardavėjas, kai kalbame apie tas bendradarbiaujimusios ekonomikos platformas ir panašiai, kas yra pirkėjas. Jei pirkėjas perka trimačios platinių būdų pagamintą produktą, ar kokia teisė yra, yra taikoma tuo tiek, kuris perka gatavą produktą, ar pavyzdžiui, taikoma, ar kitos nuostatos taikomos tada, jeigu jis perka technologiją pagal brėžinius, pagal kuriuos pats gamina. Turime direktyvą dėl skaitmeninio turinio pateikimo. Ji apima skaitmeninį nekokybišką turinį ir padeda apginti vartotojų teisės tada, kai tas turinys yra nekokybiškas. E, manau, kad tas, tai galėtų būti vienas pavyzdys, kaip galima būtų uh, reguliuoti iš dalies šias problemas, nes čia kalbam apie skaitmeninį turinį, ta direktyva gali būti naudinga, bet yra visai lė kitų klausimų, kurie yra labai svarbus ir e, kyla klausimas dėl civilinės atsakomybės, dėl civilinio pažeidimo padarimo. Ką sukėlė žalą, svarbu nustatyti. Ir dažnai susiklosto labai sudėtinga grandinė toje produkto pagaminų ir pateikimo grandinėje. E, atliekanti tyrimo struktūra e, turės be abejo tokius klausimus nagrinėti, o mes džiaugsimės galėdami bendradarbiauti su Europos parlamentu sprendžiant šį klausimą. Turiu kolegą štai, kuris norėtų irgi tarti žodį dėl atsakomybės, dėl pateiktos produkcijos. Uh, Dėkuoju. Aš uh, esu E, skyriaus vadovas generalinėme direktorate užsima žemdaus e, rinkoje. Aš taip pat noriu pasakyti, kad mes sveikiname šią iniciatyvą. Aišku, 3D spausdinimas susiduria su tam tikrais iššūkiais, kaip e, ir buvo pasakyta, ir dėl to nukenčia tra tradicinė tiekimo grandinė, daug teisės aktų galiuojančių ES reglamentuoja tradicinę tiekimo grandinę grandinė, tuo tarpu 3D yra visiškai naujas kitas dalykas ir čia iškyla tam tikrų iššūkių, kuriuos turime nagrinėti. Vienas iš, viena iš svarbių e, direktyvų čia yra atsakomybės direktyva. 85 metų mes ją dabar vertiname ir žiūrime, ar ta direktyva vis dar yra aktuali. E, 3D spausdinimas. Taip pat bus toks aspektas, į kurį atsižvelgsime tame vertinime, kuris baigsis e, metų pabaigoje ir mes e, e, tikimės, kad tuomet tas pranešimas taip pat mums bus labai naudingas, todėl norime konstruktyviai dirbti kartu su jumis, siekdami identifikuoti visus iškylančius iššūkius, ypač E, kalbant apie atsakomybės aspektą, mes į tai turime žiūrėti labai atidžiai ir atsargiai. Ir aš norėčiau paprašyti kolegos Gilemo dar tarti keltą žodžių apie intelektinės e, nusavybės klausimus. Dėkuoju, ponė pirmininkė, dėkuoju už jūsų kantrybę, taip ilgai kalbant komisijos atstovams dėl intelektinės nusavybės, kaip e, ką tik Tai buvo pabrėžta pranešėjos visiškai teisingai dabartinė e, sistema, kalbant e, apie e, intelektinės nusavybės teisų įgyvendinimą, tai dabartinė sistema jau yra pakankamai solidus pagrindas. Galbūt reikės pakoreguoti priklausomai nuo tos naujos technologijos vystimosi aspektų, tačiau turime būti labai atsargus ir turime siekti, kad inovacijos būtų skatinamos tomis naujomis nuostatomis, o nestabdomos. O šiaip labai džiaugiamės, kad galime dalyvauti tose apmąstymuose, kurie iš tikrųjų e, eina tinkama linkime. Kita vertus, turime stebėti rinką, kad e, galėtume aiškiau įsivaizduoti, kaip kinta intelektinių teisių padėtis, taip pat šiame kontekste iškyla padirbinių problema ir kaip labai teisingai pabrėžė pranešėja dabartinėme technologijos išsivystimo etape. E, tie padirbiniai yra e, pernelyg brangus, todėl maža tikimybė, kad e, jų bus. Dėkuoju. E, ar pane Beržeron norėtų pakomentuoti dar ką nors? apibendrinti. Aš nelabai turiu ką pridurti, manau, kad problemas buvo tinkamai apibrėžtos. Iš tikrųjų, čia iškilo labai daug galimybių šiais inovacijų laikais ir manau, kad dabar mes turim šansą tą problemą reglamentuoti, šį aspektą reglamentuoti praktiškai nuo pat atsiradimo pradžios ir e, tam panaudoti visą mūsų potencialą ir komisijos potencialą. E, numatant e, atsakomybės e, atvejus, kad neiškiltų kokiu nors nenumatytų mm, atsitikimų. Dėkuoju. Dabar, dabar trečias darbo tvarkės punktas ir aš perdodu dabar žodį vicepirmininkui Žamarį Kavadą.